na, bus nukeliamas. Tai yra dvigubi standartai. Ir tai neverta ES vardo. Neteisinga. Reikia bausti tuos, kurie yra kalti. Ir, ir Graikiją reikia išmesti iš eurozonos. Ačiū. Ačiū. Kitas klausimas yra žodinis klausimas komisijai dėl motorinių transportų priemonių bendrosios išimties. Pirmiausia, kalbės ponas Stojan. Penkias minutės. Uh, Pone pirmininkė, komisarė, ekonomikos reikalų komitetas iškėlė šį klausimą, nes jis stebi peržiūros procedūrą dėl bendrosios išimties reglamento ir reikia dar atidžiai pagalvoti, pamastyti. Kaip žinote, šis reglamentas, šie reglamentai yra labai svarbus verslo bendruomeniai. Tie, šis reglamentas patvirtintas antraisiais metais. Tuo metu komisija mane, kad buvo susidariusi oligopolistinė situacija Europos automobilių rinkoje ir šeši didžiausi gamintojai Europoje kartu užėmė 75 procentus rinkos. Taigi, tokiu būdu komisija mane, kad transporto priemonių sektorius neturėtų e, būti įtrauktas į bendrą vertikalę bendrosios šimties reglamentą ir todėl tuo patvirtina šį specifinį reglamentą. Jis nustos galioti 2010 m. gegužės 31 d. Komisija mano, kad e, rinka naujų automobilių pardavimų yra konkurencinga ir kon koncentracijos lygis mažėja. Dėl to komisija siūlo, kad e, šita specifinė išimtis jau nebereikalinga naujų automobilių pardavimui ir jis siūlo patvirtinti e, specialų, specialią bendrąją išimti tik tai taisimo e, paslaugoms ir atsarginių dalių e, tiekimui. Parlamentui ši reforma labai rūpi. Kaip žinote, Europa susiduria su išskirtinė finansinė ir ekonominė krize, nedarbas yra didelis, o Europos automobilių pramonė yra vienas svarbiausių Europos ekonomikos sektorių darbo vietų, naujovių ir konkurencigumo prasme. Mes manome, kad būtina sukurti bendras sąlygas kad šis sektorius būtų tvarus ir galėtų veiksmingai dirbti ir būti ekologiškas ateityje. Taip pat reikia užtikrinti, kad mažos ir vidutinės įmonės šioje rinkoje pasinaudotų palankiamis sąlygomis. Negalime pamiršti, kad MVI yra labai svarbios, kuriant darbo vietas. Ir nepaisant to, kai kurie prekybininkai ir taisymo įmonės Remonto įmonės išreiškė nuogastavimus dėl naujo reguliavimo pagrindo, kuris gali ir toliau pabloginti pusiausvirą tarp gamintojų ir kitos automobilių pramonės grandinės pusiausvyrą. Todėl, komisarė Almunė, norėčiau paklausti jūsų. Kokie rinkos analizės rezultatai leido komisijai padaryti išvadą, kad pirminė rinka šiuo metu yra konkurencinga ir kad antrinės antrinio pardavimo rinka kelia problemų. Antra, kaip komisija vertina galios pusiausvyrą tarp automobilių gamintojų ir pardavėjų pagal esamą motorinių transporto priemonių bendrojos, bendros išimties reglamentą ir ar siūlomas e, pakeitimas ir, ir pagal dabartinį siūlomą pakeitimą. Kaip komisija ketina stebėti rinkos galios keitimas pirminėje ir antrinėje rinkose. Kokių priemonių imsis komisija, jeigu pasirodytų, kad e, konkurencingumo sąlygos ypač pirminėje rinkoje žymiai pablogėjo? Ketvirta. Koks yra laukiamas naujų teisės aktų poveikis vartotojams, ypač kalbant apie kainas ir siūlomas pardavimo sąlygas? Penkta Kokios pastabos gautos iš suinteresuotų šalių per konsultacijas bus komisijos įtrauktas į e, tą galtinį teisės aktą. Ir pagaliau, ar komisija sutinka svarstyti e, galimybę pasiūlyti harmonizavimo teisės aktus e, paskirstimo e, srityje, siekiant užtikrinti, kad visi automobilių pardavėjai galėtų vienodai apsaugoti E, kiekvienoje valstybėje narėje. Ačiū. Dėkuoju ponui Stoloje, o dabar ponas Harbour kalbės penkias minutės taip pat. Ponas pirmininkė, e, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto vardu noriu pasakyti, kad labai džiaugiuosi galėdamas pristatyti e, savo šio klausimo dalį. Ir norėčiau padėkoti kolegoms iš Ekon komiteto, kurie yra vadovaujantis komitetas konkurencijos klausimais. Noriu padėkoti jiems, kad glaudžiai bendradarbiavo su mumis, nes šis e, konkurencijos politikos elementas yra labai svarbus vartotojams. Ir mes iš savo pusės norime užtikrinti, kad būtų gerai atstovaujama vartotojų interesams. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad manau, jog e, komisijos pasiūlymo elementai susiję susijęs su pardavimų rinka ir antrinė aptarnavimo rinka yra labai susijusi su vartotojų reikalais. Ir savo komitete mes e, kalbam beveik klausimus, kurie nebūtinai susijęs su konkurencijos generaliniu direktoratu, bet su informacija apie aptarnavimą ir remontą automobilių. Ir tai yra susiję taip pat su aplinkosaugos komiteto darbu nes tai siesi su aplinkos saugos standartais. Ir e, mes labai džiaugiamės, kad atitinkamos nuostatos naujajame pasiūlyme yra sustiprintos. E, dėl konkurencijos tarp nepriklausomų E, automobilių priežios institucijų ir rinkos atvėrimo pasiūlymai yra labai sveikintini. Tačiau norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną dalyką, kuris bus mūsų rezoliucijoje, dėl kurio balsuosime rytoj. Tai yra informacijos buvimas. Mes nesame tikri, Galbūt jūs norėsite mus įtikinti dėl to, bet mes nesame tikri, kad jūsų gairės yra labai stiprios, kad jas galima lengvai įgyvendinti, kad būtų galima užtikrinti, jog visi galės susipažinti su techninė informacija ir kad automobilių gamintojai galės uh, tą informaciją pateikti elektroninę formą, reikalaudami, kad vartotojas turėtų specialią programinę įrangą, nes jeigu tai bus, tai vargu, ar vartotojams bus tai labai naudinga. Dabar pardavimų klausimas. Mes ką tik išgirdome, ką labai iškalbingai pasakė ekonomikos komiteto vicepirmininkas. Dėl pardavimų mes nesame iš tikrųjų įsitikinę komisarę, kad komisija atsižvelgė į vartotojų susirūpinimą. Ekonomikos ir pinigų reikalų komitetas surengė labai svarbu viešai svarstymą. Mes išklausėme tiek pardavėjų, tiek vartotojų atstovų nuomonės ir jie išreiškė rimtą susirūpinimą dėl saugiklių, kurie numatomi. Ar tai užtikrins konkurenciją pardavimų rinkoje? 2002 metais buvo apie tai kalbama ir e, po to parlamentas išreiškė susirūpinimą, bet e, nebuvo į jį atsižvelgta, nes jūs galbūt penelik siekėte viską supaprastinti ir savo pasilengvinti gyvenimą bei administracijai, bet dėl to gali kilti problemų. Aš norėčiau Jums pasiūlyti kai ką ir norėčiau, kad Jūs pasižiūrėtumėte į duomenis, kurie mums per viešai svarstymą buvo pateikti. Taigi, pardavėjai ir vartotojai labai susirūpinę dėl to, kad automobilių pramonė e, gali pakliūti į bendrąją išimtį. Yra aiškių saugiklių, bent jau buvo jie 2002 metais ir automobilių platinimo cikle. E, tai galiojo, buvo siekiama užtikrinti nepriklausomų pardavėjų ir gamintojų veiksmų pusiausvyrą ir e, per visą tą laiką taisyklės veikia labai neblogai. Dabar, jeigu pasižiūrėsime, kas vyksta rinkoje, pas, pamatysime, kad taip iš tikrųjų ir buvo. Komisarė, aš noriu Jums priminti kai ką, nes Jūs anksčiau turbūt nedirbote šioje srityje. Automobilių gamintojai, e, kurie užsėmė lobizmu, galbūt e, užsitikrino per nelik plačias išimtis, o dabar sakoma, kad jos yra pernelyg silpnos. Man atrodo, kad jūs turėtumėte į tai pasižiūrėti. Aš nesakau, kad nereikėtų sustabdyti viso proceso. Dabar reikia, vargu ar mm, bereikia tai daryti, nes beliko labai nedaug laiko. Bet mes balsuosime dėl rezoliucijos rytoj ir dar reikėtų, kad jūs pasižiūrėtumėte į informacijos klausimą. Taip pat dar noriu pasakyti, kad komisijos nais Barnie tuoj paskelbs pranešimą apie konkurenciją mažmeninėje tiekimo rinkoje. Ir jūs taip pat turite į tai pasižiūrėti, nes mums reikia nuseklios politikos iš komisijos. Aš e, iš jūsų e, tarnybų gavau dokumentus ir e, ten kalbama apie pasirengimą žaliesiems, taip vadinamiems automobiliams, bet nėra daug analitinių dalykų, nėra daug analizės. Ir aš dabar jūs norėčiau paprašyti, kad per ateinančius metus jūs pasižiūrėtumėte į pono Tajanio, pono Barnie dokumentus ir įtikinkite mus, kad būtent taip reikia elgtis, kaip siūlote. Jeigu taip padarysite, tai sustiprinsite savo autoritetą, nes kol kas mes nesame tikri, kad jūs iš tikrųjų darote tai, ką reikėtų daryti. Dėkuoju, ponė Harbor. Dabar žodis komisijos nariui. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Dabar, dabartinio reglamento galiojimas baigėsi šių metų birželio pirmą dieną. Mums reikia iki šios datos priimti naują reglamentą, todėl komisijai traukė šį klausimą į savo 26 dienos posėdžio darbo tvarkę. Mes dabar turime aptarti svarbiausius klausimus atitinkamose komisijos tarnybose ir po to atitinkamai pasirenkti komisarų kolegijos posėdžiui išanalizuodami padėtį šiame sektoriuje. Reglamentas pradėjo galioti 2006 metų birželio mėnesį, po dviejų metų buvo priimta tos išimtis ir atitinkamos gairės. Suinteresuotos grupės, Europos parlamentas ir valstybės narės e, pateikė labai daug argumentų, į kuriuos buvo atsižvelgta, buvo surinkta daug diskusijų, pasiūlyta nemažai iniciatyvų, taip pat ir šiame parlamente. Paskutinė diskusija vyko šių metų balandžio 12 dieną ekonomikos reikalų komitete. Kokios pagrindinės šio ilgo konsultacijų proceso išvados? Pirmiausiai mes išmokome kai kurių teigiamų dalykų. Europos vartotojai susiduria su pakankamai e, rimta konkurencija automobilių gamybos e, srityje yra iš viso apie 80 modelių gaminama ir 24 gamintojai. Visą tai liūdija, kad konkurencija yra sveika, pasirinkimas vartotojams yra didesnis nei prieš du metus, galima rinktis iš didesnio kiekio automobilių tipų ir modelių, nei vienas gamintojas negali užimti nei atskirai, nei kolektyviai aktyviai dominuojančios pozicijos rinkoje. Taigi šios sektorinės taisyklės 2002 metais priimtos buvo prasmingos, kuomet e, buvo pastebimos motorinių transporto priemonių rinkos konsolidavimo tam tikros apraiškos šiuo metu. Ši rinka iš tikrųjų veikia labai konkurencingai, todėl siūlomi pakeitimai pakeitimai e, padidins paskatas automobilių gamintojams, dėl to galės sumažėti automobilių sąnaudos ir kaina. Sąnaudos gamybos sudaro maždaug 30 procentų e, automobilių pardavimo kainos, tai reiškia sumažinus sąnaudos, sumažinus, sumažinus kainas, naudos gali tikėtis vartotojai, tačiau yra ir tam tikrų uh, nuogastavimų susijusi su mm, automobilių motorinių transporto priemonių pardavėjų teisų apsauga. E, dabartinė situacija rinkoje, kuomet e, parduodami skirtingi automobiliai, skirtingų gamintų automobiliai vieno e, pardavėjo yra labai paplitusi ES, ypatingai jungtinėje karalystėje ir jeigu ekonomiškai yra naudinga, tuomet pardavėjai ir pardavinėja skirtingų e, modelių ir gamintojų automobilius. Tokia situacija buvo prieš 2002 metus priimant atitinkamas išimtis ir e, situacija ateityje taip pat turėtų tokia tapti, tačiau šiuo metu pardavėjai daugiausiai pardavinė vieno gamintojo automobilius, tačiau e, gamintojai, e, pavyzdžiui, Vokietijoje pasitelkia ir kitokius savo gamybos pardavimo būdus. Pavyzdžiui, 67 procentai yra pardavinėjami per e, įvairius dilerių tinklus, kai tuo tarpu iki šio reglamento įsigaliojimo 90 procentų visų Vokietijoje pagamintų automobilių buvo taip parduodama. E, kalbant apie įvairių gamintojų e, automobilių pardavimą vien e, tame pačiame prekybos salone dabartiniai mūsų pasiūlymai numato uh, atitinkamas apsaugos priemonės prekybininkams, siekiant apsaugoti jų įdėtas investicijas. Mes to siekiame dėl to, kad dabartiniai konkurencijos įstatymai nepakankamai gina automobilių pardavėjų teisės. Paskutinį kartą 2003 metais atitinkamas reglamentas buvo peržiūrėtas, kuomet buvo bendrai peržiūrima komercijos teisė. Tokioje rinkoje kaip to automobilių prekybos e, rinka, e, kom, konkurencijos įstatymų neturėtų kištis į gamintojų ir prekybininkų tarpusio santykius, nes mes tokiu būdu iškraipytume rinką. Konsultacijų proceso metu mes sužinojome ir kai kurių neigiamesnių dalykų, nepaisant e, automobilių kainų pokyčių smarkiai e, išaugo bendros automobilių išlaikymo sąnaudos, nes 40 procentų visų išlaidų automobilių sudaro išlaidos jo remontui ir e, automobilių remontų įmonėms yra taikomi vairūs apribojimai vis dar ir e, apsunkinama prieiga prie atsarginių dalių, todėl mes sieksime, kad nepriklausomi nepriklausomos automobilių dirbtuvės gautų geresnę prieigą prie informacijos ir atsarginių dalių ir tai e, padės e, gerinti teikiamas paslaugas ir mažinti kainas. Pabaigai aš tikiu, kad e, mūsų teikiami pasiūlymai bus naudingesni vartotojams. Mūsų pagrindinis prioritetas yra pagerinti konkurencinę situaciją, automobilių rinkoje, nepaisant to, kad automobilių gamintojai yra stipresnėje šitinėje padėtyje lyginant su prekybininkais šiuo metu. Mes nemanome, kad reiktų kokiu nors specialių susitarimų, e, bendrų išimčių arba vertikalių e, susitarimų keitimų. Atitinkami komisijos pasiūlymai įsigalios šio mėnesio pabaigoje. Komisija mano tarnybos labai atidžiai stebi šį sektorių ir niekas neturėtų abejoti komisijos ryštingumu, e, siekiant užtikrinti konkurencijos teisės galiojimo ir e, tuo, kad komisija imsis priemonių prieš atitinkamų teisės aktų pažeidėjus. Ačiū komisarui. Dabar frakcijos atstovai pasisakys pirmasis liaudės partijos frakcijos atstovas ponas Karas. Komisarė, ponios ir ponai, daug kalbama apie tai, kad e, teikdami žodinį paklausimą ir rengdami rezoliuciją norime pagerinti verslo ir gyvenimo sąlygas mažoms vietinėms įmonėms, automobilių E, pardavėjams, kadangi jų balsas komisijoje pastaraisiais metais nebuvo pakankamai girdimas. Klausimo metu mes išgirdome daug nusiskundimų dėl e, netinkamo elgesio gamintojų mažų automobilių pardavėjų atžvilgių ir išduotus klausimus nebuvo pateikti jokie atsakymai. Mes turėtume pasinaudoti likusiu laiku iki 26 gegužės tam, kad e, komisija atsižvelgtų į parlamento uh, sakytas mintis ir pasiūlymus ir atsižvelgtų į automobilių prekybininkų situaciją. Prašau komisiją rimtai atsižvelgti į parlamento ir automobilių prekiautojų e, pasiūlymus ir mintis ir pakeisti dabartinį situaciją. Ačiū ponui Karas. Pusantros minutės dabar žodis teikiamas ponui Liudviksonui. Herr talman, för ordet. Labai ačiū pirmininkė norėčiau paminėti keturis aspektus šioje diskusijoje. Pirma, negerai, kad esame prieš pastatyti, esame linkę prieš, prieš pastatyti mažas ir didelės automobilių pramonės įmonės. Tam tikrą prasme jų interesai skiriasi, bet mes pirmiausia turime sutelkti dėmesį į tokio teisės akto, kuris leidžia jiems dirbti veiksmingai kartu kūrimą. Antra, labai džiugina tai, kad naujų automobilių rinkoje pastaraisiais metais konkurencija pagerėjo tai puikus pavyzdys, rodantis, kad nėra neįmanomų rinkų ir kad konkurencijos stiprinimo priemonėmis galima daug pasiekti. Tikimės, kad antrinėje rinkoje situacija pagerės taip pat. Trečia, svarbu, kad komisija labai aktyviai sektų konkurencijos naujų automobilių rinkoje raidą. Politika turi būti gyvendama nusekliai. Visos suinteresuotos pusės turi gauti kuo daugiau informacijos apie tai, kokios taisyklės bus taikomos nuo 2013 metų birželio. Ketvirta, reikėtų aktyviai diskutuoti, kaip sukurti sąlygas žaliems ekologiškesniems automobiliams. Tai visiš, visapusiškai naudingas procesas. Viena konkurencijos taisyklės turi būti lankščios dėl subsidijų, subsidijų leisančius elektriniams automobiliams ir kitoms ekologiškoms alternatyvoms įtvirtinti rinkoje. Antra, taisyklėmis reikia užtikrinti, kad ekologiški automobiliai nenukentėtų perpardavimo grandinėje ar garantinių paslaugų rinkoje. Ačiū ponia Liudviksonai, dabar dvi minutės ponui Bušoj. Pone komisarė, kolegos, automobilio pirkimas ir išlaikymas yra vienas, reiškia, daug išlaidų e, žmonėms Ir kai kalbama apie konkurenciją, mes esame atstovai piliečių ir man nerima kelia tos bendrosios išimties reglamento pakeitimas ir poveikis e, vartotojams. Mes atidžiai klausomės komisaro argumentų, kuris sako, kad šis reglamentas jau nebereikalingas pardavimo rinkai, nes yra duomenų kad konkurencija egzistuoja pakankama. Aš iš principo neprieštaraučiau e, tų išimčių panaikinimui, jeigu nebūtų pavojų vartotojams. Trijų metų perėmasis laikotarpis turėtų būti panaudojamas, kad įvertintume tos išimties panaikinimo e, poveikį nes aiškiai matome, kad dominuoja kai kurie automobilių gamintojai. Ir turime gauti komisijos užtikrinimą, kad e, jų dominavimas nepadarys neigiamų pasiekmių, turės neigiamų pasiekmių, pasiekmių e, vartotojams. Taip pat norėčiau paprašyti, kad e, būtų išlaikyta išlyga automobilių remonto ir antrinėje padavimo rinkai, nes tais atvejais nebūtinai vartotojai yra susijęs su konkrečiu operatoriumi ir nebūtinai gali gauti tinkamą techninę informaciją arba gamintojai tuo piknaudžiauja. Tai yra žymus vartotojų teisų apribojimas, todėl komisija turėtų imtis tinkamų žingsnių. Todėl taip pat komisija norėtų, turėtų paaiškinti, kokiu priemoniu imtis, imsis, kad e, situacija nebūtų nenaudinga vartotojams. Labai ačiū. Ačiū, ponia Bušoj, toliau pona Šimanskis. Kiekvieną naują automobilį 80 procentų sudaro detalės pagamintos nepriklausomų gamintojų. Tačiau automobilių gamintojai turi didžiulį pranašumą rinkoje prieš atsarginių dalių gamintojus. Turime dėti visas pastangas, kad Europos automobilių rinkoje nesusiformuotų oligopolinė situacija. Vartotojai privalo turėti galimybę rinktis, privalo turėti garantuotą prieigą prie techninės informacijos, todėl turime e, kovoti su gamintojų piknaudžiavimu turimą informaciją be aiškių garantijų e, nau, naujose teisės aktuose, naujame reglamente laisvo ir teisingo pasirinkimo rinkos sukūrimas išliks fikcija. Ačiū dabar leisime pasisakyti vieną minutę ponui Langinui. Ačiū, ponė pirmininkė. pramonės komiteto pozicija yra apsaugoti mažas ir vidutinės įmonės. Konkurencija nėra savaiminis tikslas. Jeigu pažvelgtume į smulkių gamintojų arba dirbtuvių situaciją, tai privalome stiprinti jų ekonominę galę, nes priešingų atvejų galų gale turėsime tik tai stambių gamintojų ir pardavėjų tinklus. Todėl mes privalome užtikrinti galimybę smulkiems gamintojams ir dirbtuvėms bedarbiauti, gauti prieigą neribotą prie informacijos, prie sarginių dalių, taip pat sudaryti jiems galimybę gerinti kvalifikacijas tokiuose sritise kaip elektromobiliai, pavyzdžiui, kad jie galėtų tokius automobilius remontuoti. Taip pat privalome užtikrinti investicijų saugumą bei numatyti atitinkamas sutarčių garantijas. Tik tokiu būdu mažos vidutinės įmonės galės planuoti ilgalaikės investicijas. Ačiū labai, ačiū ponui Langenui. Dvi minutės žodis suteikiamas ponui Engel. Ačiū, ponė pirmininkė. Pakalbėkime apie automobilių pardavėjų realybę. Mano šalyje, kaip ir kitose šalyse, yra didžiulė disproporcija tarp gamintojų ir pardavėjų pardavimo sektorius ir taip jau daug kenčia nuo krizės, gamintojų reikalavimai pardavėjams tampa nepakeliami, ir dėl to e, daugelis automobilių pardavėjų ir dirbtuvių savininkų bankrutuoja. Čia kalbame ne apie konkurenciją tarp automobilių gamintojų. Čia mes kalbame apie santykius tarpusio tarp gamintojų ir pardavėjų arba automobilių e, dirbtuvių savininkų. Gamintojai paprasčiausiai užima rinkoje dominuojančią e, poziciją. Ir ta dominuojanti pozicija tuo tarpu e, labiausiai išiškėja tarpusavio santykiuose tarp gamintojo ir pardavėjo. Ir tokia situacija yra viso Europos Sąjunga. Komisija kalba labai moksliškai, tačiau e, tik E, atstovauja didžiųjų įmonių interesams, o mažos įmonės gyvena beveik nepakeliamomis sąlygomis ir tai yra Davido kova su e, galijotu ir atrodo, kad galijotas čia laimi šioje kovoje. Jūsų išeitinės pasirinktos pozicijos yra neteisingos Ir e, šis pasiūlymas apribos priekybininkų ir e, automobilių remonto įmonių investicijų galimybės. Pone Tikau. Gracias, uh, Dėkuoju, pirmininkė. Automobilių sektorius Europoje apima automobilių gamintojus ir atsarginių dalių gamintojus. Ir e, rinka ši turi išlikti konkurencinga. E, konkurencija tarp automobilių dalių gamintojų yra labai svarbus dalykas ir ji turi išlikti. Ir konkurencija turi būti derama. E, atsarginės dalis turėtų išlikti įperkamos ir žmonės taip pat turėtų galėti įsigyti automobilius konkurencingomis kainomis, O e, tie, kurie e, užtikrina techninę priežiūrą automobilių, turėtų būti nepriklausomi nuo tiekėjų. ir turi nepriklausyti nuo pagrindinių gamintojų. E, reglamento, e, reglamentas turi būti E, praplėstas ir turi būti įtraukti galutiniai vartotojai. Dėkuoju dabar ponė Esaja. Dėkui pirmininkė. Komisarė. Iš e, iki šiol išsakytų minčių aiškėja, kad parlamentui kyla didžiulis susirūpinimas dėl automobilių pardavėjų situacijos ir dėl e, pusiausviros tarp gamintojų bei e, pardavėjų, bei parlamentui rūpi, kad būtų užtikrintas atitinkamas paslaugų tiekimas vartotojų. Pusiausviros e, problema labai aiškiai išriškėja Suomijoje ir kitose Skandinavijos valstybėse, kur yra nedidelis gyventojų tankumas privalome sukurti aiškias sąlygas tam, kad e, vartotojai gautų garantuotas geros kokybės paslaugas. Suomijoje automobilių pardavimas, e, automobilių pardavimo apimtis šiais metais sudarys 100 tūkstančių vienetų 5 e, milijonų, 5 milijonams Suomijos gyventojų. Todėl yra būtina, kad priimami sprendimai nepablogintų ir taip neipatingai geros situacijos. Likščiolinis reglamentas ir jo taikymas pasiteisino, todėl kyla klausimas, kodėl dabar šiuo metu reikia jį keisti. Taip pat ir Paslaugų tiekimo užtikrinimas vartotojams e, retai apgyvendintose teritorijose neturėtų būti ribojamas. Todėl reikia nepamiršti būtent tokių regionų ir tokių teritorijų. Mums tai yra ypač svarbu. Ačiū labai, poniai Esaja. Dvi minutės dabar kalbės ponas Karas. Ačiū, ponė komisarė. Jūs išklausėte dabar mūsų pasisakymų ir galbūt susidarytų jums netgi įspūdis, kad egzistuoja skirtumas tarp teorijos ir praktikos. E, norėčiau dar kartą priminti tai, ką pasakiau 2009 pavasarį komisijos pirmininkui automobilių pardavėjai, mažos vidutinės automobilių e, pramonės įmonės susiduria su neįspręstomis problemomis, e, todėl būtų geriausia pratesti galiojančio reglamento e, taikymo laikotarpį, o ne kurti naują, kuris e, tik tai dar labiau pablogintų situaciją automobilių rinkoje. Galioja skirtingos nacionalinės taisyklės ir teisės aktai, mes todėl pasisakome už veiksmingą uh, galiojančių teisės aktų gyvendinimo e, mechanizmą mes e, siekiame, kad 30 procentų sarginių dalių būtų pardavinėjamos lengvesnė tvarka, kad nepriklausomi automobilių e, remonto įmonių, įmonių savininkai gautų neribojama prieiga prie informacijos. Todėl prašau jūsų užimti labai aiškę poziciją mažų ir vidutinių įmonių naudai, kurio, e, kurios e, sudaro taip pat labai rimtą rinkos dalyvių dalį, prisideda prie konkurencijos, prie geresnių paslaugų tiekimo vartotojams ir e, jeigu nesižvelgsite jų teisės, tai suvaržysite, sumažinsite konkurenciją, atsižvelkite į tokių įmonių, į vartotojų situaciją ir į parlamento rezoliuciją ir pasinaudokite jums dar liekančiomis 21 diena. Ačiū ponui Karas, dabar žodis ponui Rubikui vieną minutę. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė. Iš tikrųjų visi parlamento kalbėtojai jau pasisakė už tai, kad taisyklės būtų naudingos mažoms vidutinėms įmonėms. Mes e, privalome užtikrinti, kad e, automobilių dalių gamintojai e, turėtų deramas sąlygas dirbti, todėl bendra sistema privalo būti vienodai naudinga tiek mažoms, tiek didelėms įmonėms tam, kad galėtų vykti sveika konkurencija. Taip pat ir vartotojas, manau, kad turi teisę į veiksmingai, e, į teisingai veikiančią konkurencingą rinką. E, pagrindinis jos bruožas yra pasirinkimo laisvė ir pasirinkimo laisvę privalome užtikrinti e, visose valstybių teritorijose ir regionuose Todėl kolega Karas teisingai atkreipė dėmesį į tai, kad laiko mums lieka nedaug, tačiau turime teisingai jo pasinaudoti. Ačiū ponui Rubikui, dabar ponas. Eh, Dėkuoju, norėčiau pasakyti keletą žodžių. Visi e, supranta dabar, kad automobilis yra būtinybė, ne prabanga. Tai man labai tapo aišku prieš dvi savaitės, e, kai aš e, turėjau keliauti automobiliu per Europą po to, kai e, visi nukentėjome nuo ugnikalnio pelenų. Ir dabar mes turime galvoti, kaip padėti vartotojam, bet neturėtume pakengti smulkiesiems automobilių prekeiviams E, dažnai tai yra šeimos verslas mažuose miesteliuose, kaimuose ir tai yra e, verslas leidžiantis patenkinti vietos poreikius. Aš norėčiau pritarti e, kolegoms, kurie sąja, kad į tokius priekeivius reikia atsižvelgti ir užtikrinti, kad jie išliktų. Dėkoju, dabar ponas Paska. Noriu padėkoti už jūsų pastangą siekiant e, užtikrinti geresnę galimybę vartotojams rinktis, e, pavyzdžiui, remonto dirbtuves, tačiau manau, kad reikia nustatyti tam tikras ribas, taip pat ir šioje srityje. Niekas nenorėtų, kad, pavyzdžiui, e, Airbus orlaiviai būtų remontuojami Rusijoje. Arba kad e, remonto dirbtuvės naudotų netinkamus remonto metodus, kuomet klientas turi laisvę galimybę rinktis, jis e, nori taip pat gauti ir deramas paslaugas. Todėl, jeigu jis kreiptųsi į remonto dirbtuves, kurios neturi pakankamos informacijos, jis rizikuotų, E, tuo, kad automobilis nebus tinkamai sutaisytas. Aš kaip klientas norėčiau kreiptis į geros reputacijos remonto dirbtuves, kurios specializuojasi e, tam tikros markės automobilių remonto srityje. Tai yra geriausias būdas užtikrinti e, pusiausvyrą tarp gamintojų, pardavėjų ir pusiausvyrą klientų. Ačiū komisarui žodis. Ačiū visų. Pirma, norėčiau pagirti, kaip jūs pirmininkaujate šiam posėdžiui. Taip pat padėkoti diskusiją dalyvavusiems parlamento nariams. Aš dėkoju Jums ne, ne tik dėl to, už ką Jūs pasakėte šį vakarą, pas, šį vakarą bet ir e, dėl jūsų indėlio viso proceso metu. Kaip jau sakiau, konsultacijų procesas buvo ilgas. Ne tik konsultuojantis su parlamentu, šio parlamento nariais ir komitetais, kurie su susidomėjimu seka automobilių pramonės e, aktualias, e, aktualijas. Mes konsultavomės su įvairiomis šalimis, su visais, kas norėjo pareikšti savo nuomonę. Bet kurio sprendimo konkurencijos rytyje tikslas yra siekti naudos vartotojams. Tai yra svarbiausias rūpestis ir juo remdamėsi mes įrengėme reglamentą. Artėjant prie svarbesnių sprendimų, E, kaip jūs visi sakėte, e, automobilio pirkimas yra didelės, išlaidas, reiškia didelės išlaidas e, vartotojams ir dabar jie gali geriau pasirinkti turbūt negu kad bet kada anksčiau. Jiems reikia galėti pasirinkti be jokių kliučių, kurias sukeltų konkurencijos trūkumas. Mes manome, kad naujasis reglamentas padidins jų pasirinkimo laisvę, o nesumažins. Jie, ja, kaip daugelis jūs sakėte, jie galės rinktis ir paslaugas po automobilio pirkimo, jie galės pasirinkti į kokią techninio aptarnavimo stotį jiems vykti, automobilio patikrinti, nepriklausomai ar jis, e, ta stotis priklauso gamintojui, ar turi tiesioginį ryšį su gamintoju. Svarbiausia, kad jis turėtų būtinas žinias, informaciją ir įgūdžius. Ir visa tai leis pasiekti dabartinis komisijos pasiūlymas. Prašom atkreipti dėmesį į tekstą, į jo terminus. Jūs tikriausiai su juo susipažinę. Kaip ten bebūtų, reglamentas ateityje duos daugiau naudos vartotojams negu dabartinis. Jeigu pažiūrėsime į mažas ir vidutinės įmonės, kasgi atsitiks? Mes aišku išklausėme jūsų visų nuomonių, tačiau būtent kas atsitiks mažesniems, kas atsitiko mažesniems distributoriams bėgant laikui, ar jie laimėjo, ar jie padidėjo, ar išnyko, ar jie, jiems lengviau buvo pakliūti į pardavimų rinką ar ne. Ar ne? Mums atrodo, kad nelabai. Būtent tai nebuvo tų e, reglamento, kurie rengėjų, kurie rengė antraisiais metais ketinimai, tačiau taip įvyko. Kas gyvyko iki šiol? Buvo tam tikros aptarnavimo stotys ar atsarginių dalių gamintojai, kurie turėjo problemų kurias naujasis reglamentas ir gairės panaikins. Taigi mes teikiame pasiūlymus, kurie pagerins mažų įmonių perspektyvas grandi, visoje grandinėje. Distributoriai, kuriuos daugelis iš jūsų minėjote, Na, o aš su jais esu bendravęs tiesiogiai. Ne tik e, skaičiau e, viešųjų konsultacijų dokumentus, bet kalbėjusi tiesiogiai su jais. Ne visų distributorių interesai yra vienodi, aišku, kai kurie yra dideli ir kai kuriuose valstybės narėse jie turi didelės rinkos dalis, tačiau yra ir mažų distributorių, kuriems kurios labiau tenkina dabartinis pasiūlymas negu 2002 metų reglamentas, nes e, į kai kurios elementus nebuvo atsižvelgta e, tuo met ir atsirado problemų dėl konkurencijos iš didžiųjų distributorių pusės. Na ir pagaliau dėl e, grafiko Mes taikome išlygas, jeigu manome, kad dabartiniai reglamentai e, neužtikrina pakankamos konkurencijos. Tuomet e, taikomos išlygos. Galime nukreipti nuo tam tikrų, e, tam tikrų reglamentų. Aš suprantu jūsų nerimą Ar geriau bus e, tos problemos sprendžiamos su naujoju reglamentu negu iki šiol? Na, mes esame protingesni negu prieš 8 metus, nes pasimokėme iš patirties. Ačiū. Ačiū, komisarė. Pasiūlymas dėl rezoliucijos bus e, pateiktas balsavimui rytoj. Kitas